2009 metų numatytams tiesioginėms išmokoms už 2013 kalendorinius metus. Luis Manuel Kapulė Santos yra mūsų pranešėjas šio klausimu. Balsuosime. Dėl šio pranešimo kalbama apie 5 procentais sumažinamas tiesioginės išmokas, remiantis komisijos pasiūlymo, remiantis ribinėmis vertėmis pagal daugiametę finansinę programą, kaip Europos vadovos tarybas e, sutarė vasario 7-8 dieną. Tai aš norėčiau pasakyti, kad parlamentas nėra, e, nepritarė toms, e, toms išmokų mažinimo priemonėms. Taigi buvo 16 pakeitimų pateikta dėl šio pranešimo Be to, penki pakeitimai buvo pateikti biudžeto kontrolės komiteto ir mes turėsime balsuoti taip pat ir dėl jų. Visai ne, nėra jie panašus, yra panašus. Na, bet jeigu visi pasirengia, galime iškart ir balsuoti. Taigi, pradėsime Nuo antro e, pakeitimo, kas už? Prieš. Susilaikė. Mėly kolegos, nematau, kaip, kas už ką balsuoja. Balsuosime elektroninio būdu. Antras pakeitimas. Balsuojame kortelėmis. Ar visi balsavote? Gerai. Priimtas antras pakeitimas. Balsuojame dėl 13 pakeitimo. Danteno pakeitimas. Balsuojame. Visi už, kaip matau. Elektroninio būdu balsuosime. Tada nepadarysime jokių klaidų. Kas už? Taigi didžioji dauguma už. 16 pakeitimas. Leonas ir Paulsonas. Elektroniniu būdu balsuojame. Primenu. 16 pakeitimas. Laino ir Paulsono pakeitimai. Balsavimas baigtas. Priimtas pakeitimas didžiaja dauguma. Keturioliktas pakeitimas. Adrover ir kiti. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Balsuosime toliau. Pirmas pakeitimas pranešėjo. Balsuojame. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Didžiai dauguma priimtas šis pakeitimas. Dabar dėl paties įsiekoros pasiūlymo balsuosime e, su pakeitimais. Jūs balsuojate už, kaip supratau, balsavimas baigtas. Paskutinis balsavimas dėl rezoliucijos. Balsavimas baigtas. Ne, balsavimas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 netrukus persime prie kito punkto ir atiduosiu pirmininkavimą savo kolegai. Dabar norėčiau pranešti, kad mes e, diskutavome vakar su komisaru Čiolosiu e, dėl alyvų aliejaus ir diskusija buvo pakankamai e, karšta. Aš pats komisijai, komiteto vardu uh, nusinčiau laišką komisarui dėl tos pareigos naudoti mm, restoranuose panaudotą aliejų ir jį surinkti. Ir dabar komisaras pažadėjo priimti sprendimą kaip įmanoma greičiau. Ir kaip daugelis iš jūsų Pamenate, vakar dėl šios temos mes labai karštai diskutavome. Taigi šį laišką aš e, išplatinsiu ir manau, jeigu nieks neprieštaraus, tai mes tiesiog komisarui ir pateiksime tą savo norą, valią būti įtraukti į šitą procesą, nes e, parlamentas kol kas informaciją gavo tik tai iš žina, žiniasklaidos ir absoliučiai nebuvo įtrauktas į šitą procesą. Taigi, jeigu daugiau pastabų nėra, pereikime prie kito dešimto darbo atvarkės punkto ir pirmininkavimą atiduodu savo kolegai. Przechodzimy do punktu 10. Dostęp do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału. Dabar pereiname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra genetinių išteklių. Nagojos protokolas, jisai e, buvo vėjai. yra pateikę savo pakeitimus ir jisai norėtų šį beitą pasakyti apie savo pranešimą. Prašau, ponė pranešėjų. Jeigu nenorite kalbėti, tada iš karto pradėkime balsuoti. Manau, kad reikia laikytis balsavimo sąrašo. Dešimtas pakeitimas. Pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. 31. 21 balsavo už, tai reiškia, kad patvirtinome. 47 pakeitimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Trisdešimt vienas už, vienas susilaiko. Vienuoliktas pakeitimas, pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 48 pakeitimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. 16 už, 15 prieš, priimta 12. Pradėkite balsuoti. Balsavimas baigtas. 16 už, 17 prieš, taigi atmesta. Dėl kito pakeitimo balsuokime. Tai yra 49 pakeitimo. Baigiame balsuoti. 21 balsas buvo už, taigi patvirtinta. Prašau, pan Silvestra. Pone pirmininkė. Iškilo problemų. Mes, jūs paskelbėte 13 pakeitimą, bet, bet mes balsavome už 49. Reikia pakartoti tą balsavimą. Nes mes vis laik turime laukti ir kol mums bus išversta. Dėl to kartais per vėlai iškirstame skaičius, todėl prašytume į tai atsižvelgti. Pirmininkas. Gerai. Dar kartą balsuokime dėl 13 pakeitimo. Kas už? 13 pakeitimo pasiūlymas. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. 26 už. Priimta. Dabar balsavimas iš, iš 49 ir 14, aš abu pakeitimus, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 15 pakeitimas. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 16. Pradėkite balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas 21 balsu. 17 pakeitimas, pradėkime balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmesta. 18. Pradėkite balsuoti dėl 18. Balsavimas baigtas. Atmesta. Devynioliktas. Pradėkime balsuoti. Baigtas balsavimas. Dvidešimt septyniais balsais priimtas šis pakeitimas. Dvidešimtas pakeitimas. Pradėkime balsuoti. Ponas Kapuloš. Atsiprašau, ponė pirmininkė. Aš vis stebiu ant monitoriaus, už ką mes balsuojame ir nelabai suprantu, ar, ar čia teisingai sistema veikia. Galbūt balsavimui nepakankamai e, laiko suteikėte, ar teisingai sistema veikia, bet mes nuolat balsuodami girdime kitą skaičių, negu yra užrašytas ant monitoriaus. Man atrodo, sistema skiriasi, nes e, plenarnėje sesijoje viskas vyksta iš eilės, vienas, du, trys, keturi ir taip toliau. Pagal uh, E, skaičių. Tuo tarpu tablo pasirodantis numeris visiškai nesusijęs su pirmininko paskelbimu numeriu. Taigi čia yra visai kitaip balsuojama. Ačiū, ponė Tarabela, už šį paaiškinimą. Dabar balsuokime dar kartelį dėl 20 pakeitimo. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Dabar jau baigiame balsuoti. Atmesta 19 balsų. 50 pakeitimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 17 už, 14 prieš. 51 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Baigiame. Priimta 18 balsų. 52. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta 17, 17 e, balsų persvara. 21 pakeitimas, pradėkime balsuoti. Baigiame. Priimta 18 už 13 prieš. 54 pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta 17 už 15 prieš. 22 prasideda balsavimas. Baigiame balsuoti. Atmestas. 23. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 19 už 14 prieš. 53. Pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 19 buvo prieš. 55. Pradėkime balsuoti. Baigim balsuoti. Priimta. 24. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. priimta. 25 pakeitimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimtas. 18 buvo už, 15 prieš. 56. Pradėkim balsuoti. Balsavimas baigtas. 16 už, 17 prieš, taigi atmesta. Dvidešimt šeštas pakeitimas. Pradėkime balsuoti dėl dvidešimt šešto. Dvidešimt šeštas pakeitimas. Pakartosiu, 26 pakeitimas. Pradėkime balsuoti. atmesta. 27. Žodinis pakeitimas. Šitas pakeitimas yra žodinis, jis atsirado po diskusijų dėl terminų Pradinėme tekste buvo kalbama apie kompetitingas institucijos, kurios perduoda informaciją pagal pirmą ir antrą poskirį kas du metus. O mes siūlome, norėdami atsižvelgti į komiteto daugumos nuomonę, taip suformuoluoti tekstą. Kompetitingos institucijos patikrina pateiktą informaciją ir jas perdoda per šešis mėnesius. Taigi mes labiau prieartėjame prie galiuojančio straipsnio. Ir komisija gavusi informaciją per šešis mėnesius gali ją perduoti e, jau pagal sertifikato atitikties procedūrą. Taigi, nuo dviejų metų mes sutrumpėjame iki šešių mėnesių. Czy zgadzamy się z tą poprawką? Nie ma uwag. Ar sutinkate su šiuo žodiniu pakeitimu? Gerai, tada galime balsuoti dėl 27 su tuo žodiniu papildymu. Pradėkime balsuoti. 27 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Priimta. 28. Balsavimas atskirai dalimis. Pirmoji dalis. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Balsuojame dėl 28 pakeitimo pirmos dalies. Baigiame balsuoti dėl tos pirmos dalies. Priimta. Antroji dalis. Galime pradėti balsuoti. Saimas baigtas. Priimta. 20 buvo už, 13 prieš. 29 pranešėjo pakeitimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 22 buvo prieš, 9 už. 57 pradėkime balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. Sako pirmininkas. Ne, atsiprašau, pasitaiso pirmininkas. Patvirtinta. 58 pakeitimas. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 18 balsų persvara. 30 pakeitimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas priimtas šis pakeitimas. 20 32 balsais už. 31 pakeitimas. Balsavimas prasideda. Baigiame balsuoti. Atmesta. Penkiasdešimt devintas. Balsuojame dėl jo. Balsavimas baigtas. priimta. 32 buvo už. 32 pakeitimas, kas prašome pradėti balsuoti. Priimta 26 balsų persvara, 6 buvo prieš. Trisdešimt antras. Atsiprašau, sako pirmininkas. Dabar balsuojame dėl 60 pakeitimų. Balsavimas pradedamas. Baigiame balsuoti. Priimtas šis pakeitimas. 61. Pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. priimta 16 balsų persvara, 14 buvo prieš. 33 pakeitimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimtas 31 balsu. Vienas buvo prieš. 40, 34 pakeitimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. atmesta. 15 buvo už, 16 prieš. 62. Pradiname balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Trisdešimt penktas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas. 36. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimtas. 37 pradėkime balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtintas. Antrasis pakeitimas. Dėl jo nebalsuosime. Trečias pakeitimas. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 15 buvo už, 16 prieš. 38. Balsuok, pradėkime. Pasavimas baigtas. Dar kartelį. 38 pakeitimas. Baigime balsuoti. Priimta 29 balsų persvara. 39. Balsavimas baigtas. Atmestas. 14 buvo už, 17 prieš. Keturiasdešimt pirmas. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimtas. 23 buvo už, 6 prieš. 45. 44 atsiprašo pirmininkas. 44 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmestas. Pirmininkas pastaiso. Patvirtintas šis pakeitimas. 45 pakeitimas. Dabar pradėkime dėl jo balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimtas. 25 už, 6 prieš. 46 pakeitimas. Prašyčiau pradėti balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas. Dabar balsuokime dėl visos nuomonės, viso projekto. Prašome pradėti balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 31 balsas buvo už, niekas nepasakė prieš. Dėkoju pranešėjui. Dabar pereiname prie 11 darbo atvarkės punkto. Nagojos protokolas dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sažiningo bei teisingo naudos gaunamos juos naudojant pasidalymo. Dėl biologinės įvairovės konvencijos Pradėkime balsuoti. Pranešėjas rekomenduoja priimti šį e, dokumentą. Mes galime balsuoti už arba prieš. Pradėkime balsuoti. Kas? Prašome balsuoti. Priimtas. 28 už, vienas prieš. Dėkojame. Dabar pereiname prie 12 darbo tvarkės punkto. Čia kalbama apie 2014 metų biudžetą ir įgaliojimus susijusius su trišalė. mes turime e, tvirtinti kasmetinius e, biudžetus, tačiau komisija pateikė tik tai gegužės mėnesį biudžeto projektą, daug vėliau negu įprasta, dėl to mes balsuosime ne dėl savo e, nuomonės projekto, dėl galiojimų su triologų, kas yra įprasta praktika, o pateiksime biudžeto komitetui savo pakeitimo pasiūlymus. Ir kitas dalykas, norėčiau Jums priminti, kad pakeitimų pateikimo terminas e, at, naujiems e, bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems veiksmams teikiamų pasiūlymų projektas greitai baig, e, terminas greitai baigsis, tai yra birželio 12 dienos 12 valanda. Ponas Dačylė, jums suteikiame žodį. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați specificat, Comisia Europeană trebuie... Dėkuoju, pirmininkė, kaip jūs pastebėjote, Europos komisija iki praeito mėnesio pabaigos jau turėjo pateikti savo mm, projektą biudžetui 2014 metams, tačiau savo sprendimą jinai atidėjo, nes ir dėl to mes to dokumento neturime. O laikas bėga ir situacija nekokia. Šiandieną ponas Levandovski pateikė savo siūlymą biudžeto komitete, tačiau ir vėlgi klausimų nagrinėjimas buvo atidėtas. Taigi, dar norėčiau Jūs informuoti, kad komisaras Levandovski naudojasi vasario 8 dienos taryboje pateiktais duomenimis, nors, kaip visi žinome, mes kaip parlamentas tuos duomenis atmetėme. Mes kaip komitetas negalime pateikti savo nuomonės. Ir tiesiogiai pateiksime biudžeto komitetui pakeitimus e, tada, kai turėsim 14 metų apskaičiavimus. Komisija turėtų parengti savo projektą atsižvelgdama į bendro žemės ūkio politikos reformą ir kaip jau minėjau, tas prie, projektas buvo taryboje atmestas visiškai akivaizdu, kad biudžeto komiteto veiksmų e, nesėkmė iš tiesų gali užkirsti kelią BŽUP reformai. Nepamirškime, nepamirškime, kad 2014 metai tai yra pereinamieji metai, nes e, periname nuo vienos daugiametės finansinės e, programos prie kitos. Mes siekiame sažiningesnės, žalesnės žemės ūkio politikos, kuri atlieptų į valstybių narių poreikius. 2014 metų biudžeto e, projekto nepatvirtinimas tik tai įtvirtintų skirtumus tarp e, ES žemdirbių ir skirtingų regionų. Suprantame, kad biudžeto, yra biudžeto problemos, tačiau mūsų darbo tai neturėtų sustabdyti. 2014 metai neturėtų būti tokie metai, kuomet e, žemdirbiai tą reformą galėtų pasinaudoti kaip tikrai rimtų įrankių, suteikiančių aiškius atsakymus. Žemės ūkio ir kaimo plėtros biudžetas 14 metams turėtų tik sustiprinti bendro žemės ūkio politikos įgyvendinimą ir užtikrinti žemės ūkio bendruomeniai sąžiningus standartus. Yra tie iš ankstiniai darbai, kurie buvo e, numatyti užbaigti iki birželio ketvirtosios dienos. Taigi, kol nėra to 2014 metų biudžeto, tai šitą terminą dar mes galime atidėti. Mes žinome, kad komisija atidėjo savo sprendimo prieimimą. Kol kas yra tik parengiamasis tas dokumentas dėl iš ankstinių programų, jis yra pridėtas prie biudžeto projekto kaip priedas, tačiau mes to dokumento negavome. Labai svarbu išsiųsti visus tuos dokumentus dėl iš ankstinių projektų. Tai yra naudinga. Ypač dėl visų projektų ir tiek tų parengiamųjų darbų. Nes mes tokiu būdu galėsime surinkti kuo daugiau informacijos. Taip pat Reikia, kad institucijos tarpusavyje vis glaudžiau bendradarbiautų, kad bendradarbiavimas būtų konstruktyvesnis, kad sprendimai būtų priimami skaidriau, kad jie būtų detalesni ir ypač, kad komisija laiku pateiktų savo sprendimus. Vakar mes buvom susitikę su Žemės ūkio komisaru ir kalbėjome už Europos komisijos veiksmų matomumą ir skaidrumą. Taigi esu pasiruošęs atsakyti į jūsų kolegų klausimą. Dziękuję Pani Poseł za informację, wyjaśnienia. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, ponė kolegė, už šį paaiškinimą. Dabar kiti kolegos gali pasisakyti. Jeżeli informacja była tak pełna, wyczerpująca, w takim razie poproszę. Paaiškinimai buvo tokie išsamus, kad niekas iš kolegų nenori užduoti klausimų. Ponas Borkman, komisijos atstovas, gali pasisakyti. Prašau. Tačiau panašu, kad jo nėra, sako pirmininkas. Atleiskite. Ponas Dana. Jums suteikėme žodį. Ačiū, panė pirmininkė, aš nežinau, ar komisija čia galėtų šiuo etapu kažką pridurti. Na, bet kokiu atveju e, biudžeto projektas bus priimtas, bus aptartas ir šiuo metu mes galime tik tai atsižvelgti į visus pasiūlymus, kuriuos jūs teikite dėl visų bandomųjų projektų šiame komitete. Tik tiek. Ačiū. dabar suteiksiu žodį poniai pranešėjai. Aš norėčiau pasiūlyti mūsų kolegoms ir ypač šešėliniam pranešėjai, ponui taip pat Vaičiakovskijui, surenkti kitą savaitę posėdį, kad mes parengtume savo darbą kaip įmanoma geriau. Svarbu 14 metams nustatyti tikslus ir e, aptarti tuos pakeitimus, kuriuos pateiksime biudžeto komitetui. Ačiū už šį pasiūlymą. Iki pirmadienį iki ketvirtos valandos turėtų būti pateikti šitie pakeitimai, ne? nedovanokit, aš sakiau, kad e, kitą savaitę mums būtų pravartu surenkti tą e, posėdį, susitikimą su e, pranešėju, kad aptartume tuos būtent pakeitimus, kuriuos pateiksime biudžeto komitetui gavę dokumentą. Pani Polsistė, šiuščia, tak jest. Na, žinoma, priimsime jūsų pasiūlymą. Taigi taip ir darysime, kaip jūs ką tik pasiūlėte. Dabar 14-17 punktai, juos e, aptarsime bendrai. Taigi apsaugos nuo augalų kenksmingų organizmų priemonės. Šis pranešimais aptariamos. Komisija gegužės 6 dieną priėmė priemonių paketą, siekdama sustiprinti standartus taikomus sveikatos apsaugai visoje maisto produktų grandinėje. Apie 70 teisės aktų yra sukaupti šiame pakete. Šitas reformų paketas dabar turėtų sumažinti tą dokumentų skaičių e, iki penkių ir keturi jau priimti, o mūsų komitetas tik tai ir nagrinėja šiuos klausimus, tai yra priemonės prieš kenksmingus organizmus, dauginamos medžiagos auginimas ir tiekimas rinkai, ir gyvūnų sveikata. Mes savo nuomonę pateiksime aplinkos apsaugos komitetoje, taigi būtent dėl šių dokumentų, tai, kurie aptaria kontrolę ir veiklą, kuri yra skirta užtikrinti, kad būtų priimti teisės aktai, apsaugantis gyvūnų ir augalų sveikatą, taip pat susijęs su dauginamąją augalų medžiaga ir augalų apsaugos produktais. Aš pasiūlyčiau, kad komisija pristatytų iš karto visus keturis pasiūlymus, o po to galėsime pasikeisti nuomonėmis. Komisijos atstovai norėčiau steikti žodį. Van Goethen, oddaję panu głos. Suteikiu jums žodį iš karto. Ačiū ponė pirminkė. Ačiū už teiktą galimybę pristatyti visą dokumento paketą, tai vat, išmanėsias taisyklės taikomas veikesniam maistui jums leidus. Pirmiausia, pateiksiu bendro pavadžio apžvalgą ir tada e, paprašysiu kolego pristatyti e, konkretesnius atskirų pasiūlymų elementus. Šitas keturių pasiūlymų paketas yra mūsų indėlis siekiant konsoliduoti ir sustiprinti ES teisės aktus, e, užtikrinančios sveiką maisto grandinę. Mes iš tikrųjų nenustatome ne naujų taisyklių, mes siekiame modernizuoti ir supaprastinti mūsų teisės aktus, e, siekdami atlikti prevencinius veiksmus ir atkreipti dėmesį į riziką ir manome, kad taip prisidėsime prie atitinkamo e, sektoriaus veiklos pagerinimo ir prie geresnio administravimo. Ir e, valstybės narės, žinoma, turėtų perkelti tas taisyklės. Akivaizdu, kad e, maisto grandinė ir, gam, ir maisto gamyba yra labai svarbios mūsų visuomeniai, tiek kalbant apie ekonominį, socialinį ir aplinkos apsaugos lygmenį. Tai būtent, kad būtų nekenkiama šiems lygmenims. Tai mūsų teisės aktais e, siekiame užtikrinti atitinkamus saugiklius ne tik tai vartotojams, bet, bet ir atitinkamam e, sektoriui arba sektoriams. Tie sektoriai, kaip mes žinome iš patirties, tiek e, gyvūnų, augalų auginimo srityje, tiek, tiek maisto gamybos srityje neteko vartotojų pasitikėjimo, ypač dabartinėje krizėje. Na, nors ne visada krizė buvo susijusi su maisto sauga. Be to, dar vienas klausimas susijęs su mūsų e, sistemos integralumu yra susijęs ir su tarptautiniais elementais. Taigi aš norėčiau dabar paaiškinti ir apginti mūsų sistemą, su, ypač diskusijoje su partneriais, kurie užsieima šių produktų prekybą ir gamybą. Mes norime visų pirma sustiprinti savo partnerių pasitikėjimą šią sistemą. Mes suderiname savo taisyklės su tarptautiniais standartais, todėl mes taip sukūrėme tvirtą pagrindą mūsų prekybinėms ryšiams. Tos e, taisyklės yra toliau plėtojamos ir e, tobulinamos e, ir tarptautinių lygių. Mes siekiame sukurti atitinkamas priemonės, kuriomis galėtume būtent reaguoti į tos iššūkius, kuriuos aš išvardėjau. Mūsų bendra strategija susijusi su augalų ir gyvūnų sveikata yra susijusi pirmiausia su prevencija. Taigi a, turi būti nustatytos atitinkamos taisyklės ir, jos, ir e, papildomos finansinėmis taisyklėmis, kurios dabar e, būtent baigiamas nagrinėti, kad ES galėtų paremti valstybių narių pastangas sumažinti e, rizikas kylančias gyvūnų ir augalų sveikatai ir atlieka tam tikrą veiklą. Auga, gyvūnų sveikatos apsaugos e, priemonės yra e, susijusios su to, kad mes turime naudoti e, atitinkamus veiksmus, tai pavyzdžiui, skiepijimą arba kitas priemonės siekiant apsaugoti tą sveikatą. Taip pat nauja stebėsinos sistema turėtų būti nustatyta, kuri turėtų padėti kuo anksčiau nustatyti ir greičiau reaguoti į kilančius pavojus. Akivaizdu, kad mums reikia mm, At reikia atkreipti dėmesį į didžiausias problemas, kaip pavyzdžiui, gyvūnų lygas, kurios kyla pavojų visai Europos Sąjungai. E, bet kokiu atveju e, tos priemonės patenka e, valstybinio narių dispozicijon ir jos turi taikyti tas priemonės siekdamos bendro viešojo intereso. Kitas dalykas, tai mes turime supaprastinti augalų paso sistemą. Tai būtent, kad būtų atsakamumas užtikrintas E, kaip žinote, e, bendras teisės aktas susijęs e, su maisto produktais, kaip tik ir nustatė tokią sistemą, kuri padeda užtikrinti maisto produktų atsekamumą. Dar vienas dalykas, į kurį jūs tikriausiai nesiniai atkreipėte dėmesį. Hmm. Ko, buvo teigiama, kad komisija įprastus augintojus skatina ir remia, tačiau nekreipia dėmesio į mažuosius augintojus. Tačiau iš esmės mūsų tikslas yra kitoks. Kaip mano kolegos išsamiau paaiškins, mes norime sumažinti tradicinių rūšių registravimo registravimui tenkančią administracinę naštą Mes norime taip pat e, atkreipti dėmesį ir nišinės rinkas ir taip pat taikyti, žinoma, išimtis, kai to reikia. Tai mūsų tikslas yra užtikrinti, kad e, dabartinės tendencijos, pavyzdžiui, klimato kaita, e, turėtų būti atitinkamai akcentuojamas, kalbant apie apie nu, sistemą e, biologinių rūšių įvairovį registruoti ir taip pat e, užtikrinti e, dauginamos medžiagos apsaugą, kad jinai būtų sveika ir tinkama vartoti. Kitas dalykas, tai mes turime užtikrinti kontrolę maisto grandinėje, vieninga sistema, kuri turbūt taikoma įmonėms E, gaminant e, produktus ir juos patiekiant į rinką, turėtų užtikrinti, kad e, būtų maisto produktų atsakomumas garantuojamas ir užtikrinama maisto sauka. Kitas dalykas, nustatomos yra bausmės, tai jos yra siejamos su privaloma testavimo programa ar klydai taikomas atitinkamos priemonės, e, remiantis dabartiniais teisės aktais. Taigi, e, ponė pirmininkė, taigi pasiūlymas, kuris patiktas ir yra patiktas jums, e, yra susijęs su finansiniais aspektais, yra suderinamas su Lisabono sutartimi. Aš noriu užtikrinti, kad mes esame pasirengę diskusijoms dėl kiekvieno sektoriaus ir e, vėliau galima nustatyti atitinkamus deleguotus aktus, kuriuos galima įgyventi atitinkamas nuosėdas. Taigi e, galiu užtikrinti jūs, kad pateiksime e, techninės detalės jums, kuris galėsime peržiūrėti vėliau. Na, bet kokią atveju mes neturime išradinėti iš naujo dviračio. Kolegos taip pat yra pasirengę už, užmėgti dialogą su jumis, bet kokiame mūsų proceso E, etape, pateikti paaiškinamąją medžiagą. Ir e, tai tikriausiai padės diskusijoms. Aš tikiuosi, kad e, pirmininkaujant Kairija ir Lietuva investuos daug pastangų iki šių metų pabangos, diskutuodamos ir nagrinėdamos tos klausimus su valstybėmis narėmis ir su parlamentu. Taigi, aš a, tikiuosi, kad kienčiais mėnesiais mūsų vaisingos diskusijos prisidės prie teisės akto geresnio nustatymo. Taigi jums leidus, ponia pirmininkė, aš norėčiau leisti savo kolegams pristatyti mm, atinkamus klausimus, taigi būtent dėl apsaugos nuo augalų, dauginamos e, medžiagos ir dėl gyvūnų sveikatos. Taigi aš suteiksiu žodį kolegams. Ba, dziękuję panu, bardzo prosimy. Thank you. So it's... Dėkoju. Taigi tai yra apsaugos priemonių nuo augalų maro reglamentas. Kaip prieš mane kalbėjęs kolega pastebėjo, šis reglamentas yra reikalingas apsaugoti mūsų e, augalus, mūsų miškus nuo naujų pavojingų į mūsų teritorijas patenkančių lygų, marų, kurios gali atkeliauti iš kitų kontinentų. Ir Europos augalai tikrai neturi tos e, imuninės sistemos prieš tokias lygas ir gali tos lygos jas augalus sunaikinti. Taigi nustatomas augalų e, apsaugos režimas, sistema. Dabartinė sistema remiasi e, direktyva 2029 ir čia numatytos nuostatos dėl augalų e, apsaugos nuo maro ir kitos prevencinės priemonės. Dabar naujajame pasiūlyme iš esmės peržiūrima sistema yra įvedamas, įvedamos naujos savokos. Norime reglamentuoti ne tik esančias, bet ir naujas lygas, kad jos nepatektų į ES teritoriją. pristatysiu svarbiausius reglamento aspektus. Pirmiausia, trys elementai. Tai yra aktyvios prevencinės priemonės nuo naujų marų. Toks aktyvusis požiūris dalinamas į du lygmenis. Pirmiausia, tai, kas vyksta ES viduje. Yra sudaroma aiškesnė marų kategorizacija, sudaromi sąrašai ir um, taikomos vienodos priemonės. Kol kas yra dvi e, kategorijos. Tai yra tokie marai, kuomet skelbiamas e, karantinas ir kuris dar nepateko į es teritoriją. Ir taip pat yra kiti atvejai, tai yra marai, kurie jau yra e, sukėlę lygų protrukius ES viduje. Jie vertinami priklausomai nuo e, rizikos, keliamos rizikos poveikis gali būti įvairus, socialinis, ekonominis ir kitoks. Jeigu yra didžiulė žalos, didžiulis žalos pavojus, tai tuomet e, skelbiamas kasmetinis e, stebėjimas, rengiami valstybių narių veiksmų planai, kuriuos e, valstybės narės turi pateikti dėl kiekvieno iš šių marų, o taip pat numatoma galimybė sus padidintam finansavimui priklausomai nuo to, kiek nukentėjo augalų. Kita priemonė naudosime ES tam, kad e, aktyviai būtų apsisaugojama nuo tokių atvejų, yra štai kokia. Tai yra daugiametė stebėsenos e, sistema ir informacijos rinkimas. Valstybės narės atlieka stebėjimą nuo sekdama, ar yra kokie nors simptomai renkami duomenys ir rengiami iš ankstinių veiksmų e, planai. Ši sistema veiks elektroniniu būdu, jinai veiks tarp valstybių narių ir bus galima apsikeisti informaciją esant kažkokiems galimiems lygų protrukiams. Kitas ligmuo tai yra ES sienos. Čia taikomos e, prevencinės priemonės importui, jeigu yra, sakykime, keliama rizika e, iš trečių šalių importuojamų e, augalų. Čia galima būtų įvesti karantiną laikinam laikotarpiui ir per tą laikotarpį reikia atlikti rizikos įsamų rizikos vertinimą, kad būtų primami sprendimai, kurie bus arba laikini, arba jau nuolatiniai. Reikalavimai įvežti augalus keleivių bagaže e, įsigalios ir bus griežtesni, nes šioje vietoje keliama rizika gerokai išaugo. Kitas reglamento aspektas ES viduje vykdomos prekybos vienodesnės taisyklės – Pirmiausia, tai yra augalų harmonizuotas vienodintas pasas, taikomas galiojantis ES teritorija. Tai yra supaprastintos procedūros dokumentas, kuriuo suteikiamos garantijos gabenamiems augalams. Jie yra išsamei patikrinami ir užtikriname jų kokybę arba apsaugą nuo lygų. Informacija yra įtraukiama į pasą ir ją gali patikrinti kompetitingos institucijos. Toliau administracinės naštos sumažinimas. Kai gabenami atitinkami e, augalai, jie turi turėti lydrašius, dokumentus su, su reikalinga informacija ir kokybės reikalavimus atitinkančius liudijimus. Tai yra sertifikavimas arba ženklinimas. Tokius pasus gali išduoti patys ūkio operatoriai arba kompetit bet su kompetitingų institucijų priežiūra. Toliau, kitas aspektas - eksporto sertifikavimas. Ir iš ankstinio dokumento eksportui išdavimas. Jis išduodamas e, tik tai tuo met, kai yra e, valstybės narės e, augina augalus ir juos rengia eksportuoti ir jeigu augalai atitinka numatytus reikalavimus. Taigi, štai tie trys pagrindiniai elementai. Ir tai yra tos pagrindinės naujovės, kuriomis bandome sustiprinti tiek priekybą, tiek apsaugą. Tai yra bendrai finansuojamos priemonės, kaip jau buvo pasakyta, tačiau yra ir vienas straipsnis galutinėme dokumente, kuris e, finansavimo taisyklės numato kiek išsameu. Ypač jeigu e, kalbame apie naujas marų kategorijas Siūlomas reglamentas pakeičia egzistuojančią veikiančią tarybos direktyvą dėl e, bulvių marų kontrolės. Jis galioja jau tris metus ir kol kas dar reikia patvirtinti kelis papildomus teisės aktus, kad sudarytume bendrą sistemą. Ačiū. Dziękuję Pani. Bardzo proszę o zabranie głosu kolejnego przedstawiciela komisji. Dėkoju. Kitas komisijos atstovas dabar gali pasisakyti. Ponas Manerkopi. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Manerkopi yra čia, tačiau šiuo klausimų aš taip pat norėčiau e, pateikti e, savo pristatymą. Aš esu Janus Kramičias iš Sanko generalinio direktorato. Pasiūlymas dėl augalų reprodukcinės medžiagos, dauginamosios medžiagos at, e, pakeičia egzistuojančias dabar 12 direktyvų susijusių su ši, tokia medžiaga jos reglamentavimo. Tai yra labai svarbus sektorius, kadangi E, dauginamoji medžiaga yra e, žemės ūkio vienas iš kertinių asmenų ir, e, akmenų ir visos maisto grandinės vienas iš kertinių akmenų. Turime omenyje bet kokį augalą, kuri yra skirta kitų augalų dauginimui ir reprodukcijai. Tai yra visa didelė paletė, pradedant e, sieklom, baigiant jau e, užaugusiais augalais, e, kurie yra skirti būtent kitų augalų reprodukcijai. Ir šiuo, šiais dokumentais mes reglamentoja įvairią medžiagą skirtą juninkystai, maistų iš augaliniam maisto auginti, miš, miškininkystės sričiai ir visas kito, kitoms, įvairia, įvairioms kitoms sritėms. Tai yra e, labai įvairių rūšių reprodukcinė medžiaga, tačiau e, jos, jos reglamentuojamos taisyklės e, tai medžiagai naudoti yra šiek tiek sušvelninamos ir čia yra įtraukta keletas labai svarbių naujovių, lyginant su jau dabar egzistuojančiais teisės aktais. Ir viena iš pagrindinių naujovių yra tai, jog yra perduodama daugiau lankstumo ir e, atsakomybės e, profesiniam žemės ūkio subjektams ir tuo pat metu numatant didesnį lankstumą ir mažiau e, reikalavimų medžiagai, kuri skirta bioįvairoviai, genetinių e, išteklių įvairovės ir, ir e, išsaugojimui, įvairovės išsaugojimui, ypač kai kalbame apie vadinamoje nišinės rinkos medžiagą. Taip pat yra augintojai skatinami e, daug, labiau atsižvelgti į aplinkosauginius reikalavimus, yra numatomos procedūros kuriomis siekiama sudaryti vienodas sąlygas visiems e, ūkio subjektams ir taip pat e, e oficialių, e, ko, e, oficialios kontrolės srityje mes taip pat numatome atitinkamas procedūras, pagal kurias yra ska, užtikrinamos vienodos e, sąlygos, veiklos sąlygos. E, Kai kurie dalykai gali būti jums tikrai įdomus, kai jūs e, svarstysite šį pasiūlymą ir e, turėsite e, jį jam teikti savo pakeitimus ir balsuoti dėl jo. Tai yra, pavyzdžiui, žemės ūkio subjektų atsakomybės klausimas, kai kalbama apie jų auginamos medžiagos ir pateikimo į rinką taisyklės. E, nuo dabar visi tokie subjektai galės patys tą medžiagą sertifikuoti, jeigu atitiks atitinkamus reikalavimus. Ir jeigu jie netitiks, e, e, tai yra ne, neturės tam tinkamų išteklių ar nesijaus pakankamai kompetitingi, tuomet jie galės prašyti tokios sertifikavimą atlikti autorizuotas institucijas. Ir toks sertifikavimas vyks uh, E, kompetitingos institucijos oficialo, oficialiai stebint e, atitinkamai kompetitingą instituciją. Tokia e, augalų medžiaga turės būti teikiama rinkai pagal tam tikrus labai aukštus standartus, tačiau siekiant išsaugoti jau egzistuojančią praktiką, kai kurios augalų rūšys svarbios kai kuriems šiam sektoriui bus joms sertifikuoti bus taikomi ypač aukšti standartai ir griežti standartai. Tai yra tam tikri žemės ūkio augalai. Ir e, taip pat yra numatyti reikalavimai žymėjimui, pakavimui, atsekamumui ir kitiems, e, e, kit, kitiems aspektams, kurie yra, kuriais yra nustatomas tos tai sistemos šiems augalams reglamentuoti nuostatos. Kalbant apie e, medžiagą, kuri e, skiriama e, dekoratyviniams augalams auginti, yra nustatomos kitos taisyklės, pavyzdžiui, žymėjimui ar pakavimui, e, tačiau tai bus esminė, pagrindinės, e, bazinės taisyklės, kuriomis bus siekiama apsaugoti vartotojus ir kad vartotojai e, tikėtų, kad tai, ką perka, kas yra pateikiama į rinką, yra patikima. Kalbant apie įvairių rūšių registravimą, yra labai svarbu šio požiūriu informuoti deramai firmuoti vartotojus ir kelti jų pasitikėjimą, kad jie žinotų, jog uh, E, tam tikros svarbios rūšys gali būti pateikiamos į rinką tik tai jeigu jos yra e, prisideda prie tos įvairovės didinimo. Ir tai yra labai svarbu ir vartotojams, ir ūkio subjektams, kad jie žinotų, kokią konkrečiai rūšį perka ir naudoja. Tokių rūšių registravimas e, bus atliekamas DUS testais. Tai yra specifiniai testai, bandymai E, tuo deleguotais aktais bus reglamentuojamas to, tų rūšių e, pateikimo į rinką nuostatos ir kai kurios rūšis bus reglamentuojamos e, vadinamomis tradicinėmis agronominėmis taisyklėmis Ir taip pat bus remiamasi tokių rūšių poveikiu aplinkai ir tam tikrų rūšių atveju e, sugriežtintos taisyklės bus taikomos, to, toms rūšims bus taikomos tuo atveju, kada jos yra ypač reikšmingos žemės ūkiui. E, Naujusios taisyklės bus taikomos nacionaliniu lygmeniu, tai reiškia, kad rūšis galės būti vieną kartą išregistruota nacionalinėme registre ir vėliau bus galima laisvai registruoti visoje Europos Sąjungoje. Tačiau mes taip pat siūlome ir antrą variantą. Tai yra augintojai turės galimybę savo rūšį išregistruoti ir tiesiai ES lygmenių Europos e, registre, jeigu jie E, turės didesnių interesų, platinimo interesų, norės platinti tas rūšis visoje Europos Sąjungoje. Kaip jau minėta, šis pasiūlymas pristato keletą naujovių susijusių su bioįvairovės apsauga ir e, taip pat e, skatinant mažų įmonių, mažų žemės ūkio subjektų, smulkių žemės ūkio, žemės ūkių E, augintojų ūkių e, veiklą ir e, ūkininkai galės, augintojai galės auginti bet kokią medžiagą, genetinę medžiagą, tačiau jie turės būti profesionalai, profesionalūs augintojai. pat labai e, švelnus reikalavimai bus e, taikomi tradiciniams rūšims registruoti, bus mažinti atitinkami mokesčiai, rinkliavos. Taip pat kad e, kai kurioms rūšims e, registruoti būti, tradicinėms rūšims registruoti bus, jeigu jų skaičius bus nedidelis, bus iš vis netaikomos jokios rinkliavos ir e, taip pat joms nebus privalomo registravimo nuo, reikalavimo. Taip pat bus siekiama reglamentuoti vadinamą heterogeninę medžiagą, kuri paprastai, kuri apima tam tikros žemės ūkio e, augalų rūšis, e, kurios įeina į tradicinių rūšių e, kontekstą. Bus numatytos nuostatos uh, Šiame e, pasiūlyme mes taip pat į šį pasiūlymą esame ir įtraukę ir e, miškininkystės medžiagą, kadangi mūsų manimų ji taip pat yra labai svarbi ir mes norėtume, kad tokia medžiaga būtų e, reglamentuojama ir horizontaliosiomis oficialios kontrolės taisyklėmis. Ir, e, reik, reikės atitinkamai anksčiau ar vėliau keisti ir direktyvą skirtą tokiai reprodukciniai miškininkystės medžiagai, remiantis pasikeitusiomis taisyklėmis pagal Lisabonos sutartį. Taigi reikia šiuo atžvilgiu irgi keisti administracinės nuostatas ir mažinti administracinę naštą. Dėkui. Dziękuję panu i proszę o zabranie głosu kolejnego. Ačiū. Dabar kitas e, komisijos atstovas galės pasisakyti čia pagal tą eilės tvarką, kurią jūs e, susitarėte. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pristatysiu komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl gyvūnų sveikatos. Mes iš esmės e, supaprastiname gyvūnų e, sveikatos apsaugos teisės aktus, kad galėtume solidų pagrindą padėti saugantis nuo gyvūnų lygų. Uh, Taigi esminis dalykas yra komisijos pasiūlyme, kad mes e, norime sumažinti arba užkirsti kelią e, tų e, lygų, toms lygoms, kurios perdodamos iš gyvūnų gyvūnams ir iš gyvūnų žmonėms. Tai būtent turėtų būti užtikrinta tam tikra kontrolė, kad galėtų gyvūnai būti gabenami visoje ES, kaip galėtų, pati, galėtų patekti į ES sąjunga ir gyvulinės kilmės produktai. Taigi šie reikalavimai šiuo metu yra išskaidyti beveik 40 e, tarybos ar kitose teisės aktuose. Taigi šie teisės aktai bus pakeisti vienu nauju reglamentu, e, kurį reikės papildyti e, remiantis Lisabonos sutartimi, deleguotaisiais ir gyvenimo aktais. Žinoma, e, įgyvendinant atitinkamas priemonės įgyvendinimo nuostatomis. Taip mes galėsime supaprastinti dabartinę teisinę sąrangą. Šis pasiūlymas yra pagristas dabartinių teisės aktų gyvūnų sveikatos e, srityje patirtimi ir siekiama įgyvendinti tikslus susijusius su gyvūnų sveikatos strategija 2007 metais e, e, priimtoje tarybos. Taigi naujasis teisės aktas bus susijęs ne tik tai e, su gyvūnais, gyvūna, gyvūnės kilmės produktais, bet ir naminiais gyvūnėliais. Gyvūnų sveikatos ir veterinarijos medicin, med, veterinarijos produktai bus aptarti kitose teisės aktuose. Na, kokie elementai čia yra pristatyti šiame pasiūlyme. Tai nustatomas e, kategorijos ir prioritetai susijęs su lygomis. Tai būtent nustatomi kriterijai, siekiant nuspręsti, ar atitinkama lyga yra e, svarbi, kad ES lygių būtų reglamentojamas jos gydimas arba prevencija nauja, nauja teisinė sąranga padės pagrindą kovojant su naujomis lygomis, kurios jau dabar pas, per pastaros metus atsirado ES. Ji taip pat už, užtikrins apsaugą ir stebėseną atitinkamų sisteminių lygų bei jos prevenciją Taip pat e, bus nustatyta supaprastinta strategija vakcinacijai ir bus pabrėžta, e, pabrėžta ES vakcinų banko svarba. Čia e, atkreipiamas dėmesys ir laikomasi tarptautinės standartais, kurie nustatyti tarptautinės gyvūnų sveikatos organizacijos nuostatose. Šios taisyklės yra taikomas e, tiems gyvūnams ir gyvūninės kilmės produktams, kurie eksportuojami ir už ES ribų. Ir e, vadinasi, naujasis teisės aktas padės e, vystyti ir eksportą. Taigi bendrais prožais buvo nustatyti keli elementai, kurie patėtų laikytis ir lankščių priemonių, kad valstybės narės galėtų atkreipti dėmesį į vietos sąlygas, kovodamas su lygomis ir kontroliuodamas tas lygas. Uh, Be to siekiama užtikrinti ir bendros rinkos veikimą, prekiaujant gyvūnais ir gyvūninės kilmės produktais. Taigi šitas pasiūlymas nepadarys revoliucijos, bet tai yra tolesnis puikiai e, veikiančios sistemos patobulinimas. Ačiū, panė pirmininkė. Bardzo panu dziękuję i proszę. Ačiū komisijos atstovams. Dabar kviečiu kitą komisijos atstovą pasisakyti. Jūs jau turbūt sutarėte dėl jūsų pasisakymo tvarkos. Dėkuoju pirmininkė. Aš pristatysiu ketvirtąjį paketo siūlymą. Tai yra pasiūlymas dėl oficialių tikrinimų, kontrolių. Tai yra ta veikla, kurią atlieka valstybės narės kompetitingos institucijos e, tikrindamos atitikti su maisto grandinė. Mes pakeitėme reglamento 82-2004 pavadinimą, nes į e, jį papuola visa eilė e, veiklų - analizė, kontrolė ir kitos veiklos. Taigi dabartinės taisyklės yra įtrauktos į reglamentą 8204 Tai yra e, gyvūnų e, sveikatos ir maisto saugos reikalavimų taisyklės. Ir taip pat jos reglamentuoja reikalavimus taikomus kompetitingoms institucijoms, kuriais siekiama užtikrinti tų vykdomų patikrinimų skaidrumą, ir teigiamą funkcionavimą. Taigi nustatomas kompetitingų institucijų funkcionavimo skaidrumas, patikrinimo prie valstybių sienų taisyklės ir kiti veiksmingumo principai. Aš norėčiau dabar paminėti pagrindinius pakeitimus, kuriuos jūs nagrinėsite. Pirmas didžiausias pakeitimas yra e, direktyvos taikymo srities išplėtimas. Aš minėjau, jog reglamentas 8204 turėjo ribotą taikymo sritį, nes ten kalbama tik nepatenka į tą taikymo sritį augalų daginimosios medžiagos. Kai pagal šį reglamentą taikomos e, patikrinimo taisyklės, tai augalų daginamosios medžiagos nepatenka į tas taisyklės. Ir dabar naujasis reglamentas kaip tik apims visas maisto grandinės sritis ir etapus. Dabartinės sektorinės taisyklės taikomos skirtingose srityse jau bus sugrupuotos ir sujungtos į šitą naująjį reglamento pasiūlymą. Tai yra taisyklės taip pat ir dėl veterinarinių vaistų kontrolės ir kitų mm, patikrinimų. Taigi jos bus sujungtos į naująjį reglamentą. Oficialių kontrolių reglamento vienas iš esminių bruožų yra tas, jog kompetitingos institucijos savo patikrinimus vykdys priklausomai nuo rizikos lygmens. Tai yra objektyvios rizikos, rizikos skirtingose teritorijose, yra taip pat vykdomos kontrolės atitinkamosios srityse ir teritorijose. Taigi papildomai šitiems patikrinimams, kuriuos turi atlikti kompetitingos institucijos iš valstybių narių, taip pat bus reikalaujama į savo planus įtraukti kontrolės nuo sukčiavimo. Kad e, tie patikrinimai atitiktų jau egzistuojančius teisės aktus ir e, taip pat įtrauktų e, atvejus susijusius su sukčiavimu. Taigi, visi patikrinimai, visos kontrolios yra, e, apie jas nepranešama iš anksto. Tai dar vienas bruožas. Taigi, kadangi mes e, bandėme apibendrinti tas sektorinės taisyklės ir jas su, sujungti į vieną dokumentą, taip pat numatėme ir eilę kitų nuostatų, kuriomis galima pat patvirtinti deleguotusius aktus. Tikslas, kad e, naujojo reglamento taisyklės būtų įmanoma pakoreguoti priklausomai nuo skirtingų sektorių poreikių. Taigi naujame siūlyme yra galimybė patvirtinti naujus reglament, e, taisyklės, sakykime, dėl maisto, mėsos patikrinimų genetiškai modifikuotų organizmų patikrinimų ar kitų e, patikrinimų. Svarbu yra tai, kad naujų reikalavimų patvirtinimas esant e, naujoms rizikoms gali irgi būti koreguojamas. Tai yra, sakykime, nauji vartojimo atvejai, naujų e, rizikų atvejai. Tai čia nėra jokių ypatingų reikalavimų ir viskas gali būti patvirtinama deleguotaisiais aktais. Kitas rytis. Tai jau galiojantis galiojančios taisyklės ir kurios bus patobulintos. Tai yra administracinis bendradarbiavimas. Vienas iš sunkumų ES yra tas, kad kompetitingos institucijos neišnaudoja viso uh, turimo potencialo dirbti kartu su kolegomis iš kitų valstybių. Siūlyme bandoma e, sustiprinti šitą administracinę pagalbą ir bendradarbiavimą tais atvejais, kai tai yra būtina, tai bendradarbiavimas tarp valstybių. Ir jisai gali būti dėl bet kokio pobūdžio pažeidimų, taip pat ir dėl sukčiavimo. Numatytos aiškios taisyklės, prievolės atsakyti į prašymus, galimybės atlikti komisijai tokio tarp valstybinio bendradarbiajimo e, darbą. Šita kontrolės sistemos e, dalis reiškia, kad visi turės naudos iš to, nes bus bandoma sujungti įvairias informacinės technologijas, kuriomis naudojasi valstybės narės ir komisija. Tai reikalinga, kad būtų galima dirbti vieningai. Tai yra ir ta iš ankstinė perspėjimo sistema, kuri jau veikia, o taip pat yra ir kitos e, sistemos Eurofit arba prekybos sistema, Visa tai bus integruota ir bet koks sistemų dubliavimas jis pašalintas. Dėl įgyvendinimo priemonių, tai jau buvo minėta, bus numatytos bausmės už tyčinius pažeidimus, už sukčiavimą ir taip pat numatytos agras, atgrasimo priemonės. Bausmės bus sustiprintos valstybėms narėms į tokiu atveju, jeigu yra, kaip minėjau, tyčiniai pažeidimai ir taip pat numatytos piniginės bausmės. Visą tai, kad bausmės būtų, turėtų tą atgrasantį poveikį. Dar viena svarbi naujovė įvairių sienos patikrinimų integravimas reglamentuotiems e, produktams ir jų įtraukimas į bendrąją sistemą. Tai yra bendrieji patekimo į ES teritoriją taškai. Dabartiniai e, patikrinimo prie sienos punktai ir reikalavimai sudarys vieną sistemą, kad operatoriai galėtų būtent pasinaudoti tuo bendru patikrinimo ir kontrolių mechanizmu prie ES sienų. Pagaliau dar vienas klausimas, dėl kurio tikrai buvo daug dėmesio, tai yra finansinė kontrolė. Dabartinė situacija kol kas yra tokia, jog e, maisto grandinės e, tam tikri segmentai e, priklauso nuo kompetitingų institucijų kontrolės. Tai nėra tos nuolatinės kontrolės patikrinimai, tačiau institucijos tos atlieka šitos patikrinimus. Ir tik kai kuriems operatoriams tai yra atliekama, pavyzdžiui, mėsai, pienui, šių gamintojų sektoriams. O dabartinėme reglamente numatyta tokias e, patikrinimo e, programas ir veiksmus valstybėms narėms e, finansuoti. Taip pat numatyta ir privalomi mokesčiai. Tai reiškia, kad visi operatoriai turės būti apmokestinami, kurie priklausys tai šitai maisto grandiniai. bus pašalinta diskriminacija tarp atskirų sektorių ir numatyta išimtis smulkiems verslininkams. Tai aišku priklausys nuo jų keliamų rizikų, tačiau smulkėjai verslininkai turės už kontrolę susimokėti patys. Tai reiškia, kad visi, visos rinkliavos teks kitų, kitiems operatoriams, bet siekiama, aišku, per daug neapmokestinti mm, verslo subjektų. Taigi bendrai paėmus tokių privalomų mokesčių sistema bus išplėsta ir taip pat bus taikoma mokesčių išieškojimo priemonės. Paprastai tai bus reikalinga padengti oficialių patikrinimų sąnaudas. Tie smulkėjai operatoriai turės susimokėti už patikrinimus, tačiau jie taip pat ir turės naudos iš to naujo pasiūlymo, nes sistema taps skaidresnė. Verslo operatoriai su jais bus tarimasi dėl mokesčių, nes mokesčius taikyti yra numatytos įvairios galimybės, taip pat jie gaus informaciją dėl to, kaip buvo primtas sprendimas dėl to apmokestinimo. Kodėl tai buvo padaryta, kokios priežastys. Ir jie turės taip pat teisę į informaciją dėl kompetitingų institucijų priimtų sprendimų dėl to, ar tie mokesčiai yra sąžiningai ir teisingai nustatyti ir paskirstyti tarp operatorių. Taigi, jie sužinos, kaip yra renkami pinigai ir kaip jie paskirstomi, kaip mokesčiai paskirstomi. Skaidrumas susijęs ne tik su e, kontrolių finansavimo metodais, bet taip pat ir su galimybė gauti informaciją vartotojams ir piliečiams, kaip vykdomi šitie patikrinimai. Ir būtent naujajame pasiūlyme dar sustiprina skaidrumo reikalavimus ir numato pareigą kompetitingoms institucijoms nuolat skelbti informaciją dėl tų patikrinimų, dėl taikomų bausmių. Tai yra kompetitingos institucijos pareiga. Tas informacijos paskelbimas turėtų būti atliekamas ir atskiriems operatoriams ir platesniai visuomeniai. O tai yra tarsi tokia um, rezultatų klasifikavimo schema, kad uh, būtų įmanoma suprasti, kaip atskiri, atskiri subjektai uh, kiek gauna, sakykime, taškų ir kokią vietą užima. Taigi tiek būtų pastabų, ačiū už jūsų dėmesį. Bardzo dziękuję jeszcze. Ačiū. Dabar apibendrinimas. Just, just one word, uh, Mr. President. To... Dar Norėčiau užbaigdamas, ponė pirmininkė, pasakyti, jog jūs matote, kad tie keturi pakei, e, pasiūlymai apima didžiulį paketą, kuris e, visiškai peržiūra, peržiūri e, teisės aktus susijusius su maisto grandinė e, žemės ūkija. E, E, yra keičiama didelis skaičius jau egzistuojančių teisės aktų ir viskas yra derinama tiek, kiek tai yra įmanoma tose minėtose keturiose galutiniuose teisės aktuose. Aišku, mes negalėsime dirbti be Europos, e, e, atsiprašau, mes stengiamės paremti tuos subjektus, kurie negalės dirbti be ES paramos finansinės. Ir penktasis pasiūlymas, kuris bus ko gero komisijoje pateiktas, parengtas kitos savaitės pabaigoje pabaigoje ir mes jums jį pateiksime. Ir visas paketas bus jums prieinamas, kad galėtumėte priimti sprendimus dėl šio, e, šios maisto grandinės e, regla, e, reglamentavimo, pradedant sieklom, baigiant galutinių produktų ant vartotojų stalo. Birželio 13-ąją vyks atitinkam šiai temai skirta konferencija, visus juos, jūs kviečiame Mes e, daug detaliau paaiškinsime šios penkis e, pasiūlymus. Dėkuoju uždėmesi. Oczywiście było, było to podsumowanie prezentacji. Pirmininkas. Tai buvo e, pranešimų apibendrinimas, buvo, tai buvo tikrai labai detalūs pristatymai. Labai Jums dėkojame. Dėkojame komisijos atstovams, atleiskite, kad aš jūsų nepaminėjau vardais, pavardėmis, nes neturėjome sąrašo. Ir dabar pereikime prie o, diskusijų. Septyni kolegos prašo žodžio, pirmiausia kalbės ponė Jėglė. Būtų puiku, jeigu kalbėtumėte trumpai, neilgiau kaip tris minutės. Jeigu pakeisime darbo, e, kalbėjimo laiką, šiek tiek prilginsime, įduosiu jums diskretišką ženklą. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, man atrodo, nelabai pateisinama, kad e, parlamentarams dar sutikta mažai laiko pakalbėti, nes, kaip jau sakėte, pristatymai e, šių atskirų teisės aktų buvo labai išsamus. Na, iš esmės galima čia aptarti praktiškai visus klausimus, nes aš kalbėsiu apie gyvūnų E, sveikatą, bet e, po e, savo pasisakymo aš atsistosiu ir išeisiu, nes aš nesitikėjau, kad tiek ilgai užtruks pristatymai šių teisės aktų. Taigi dabar žiūrėdama į tos pristatytus dokumentus norėčiau padėkoti pirmiausia komisijai, labai ilgai laukėme šių, šių pasiūlymų ir dar vienas dalykas yra, ko norėčiau aiškiai pasakyti. Nuo pat pirmojo iki paskutinio sakinio buvo kalbama apie reformą. Ir aš norėčiau mums visiems pasakyti, kad, kad piliečiams jau pakanka tų reformų. Jie nori, kad būtų supaprastinti, pagerinti teisės aktai, sistemos, kad būtų pagerintos. Buvo pabrėžta, kad e, iš tikrųjų teisės aktai ir pagerina dabartinę situaciją, bet bet kokiu atveju aš tikiuosi, kad e, bus tai iš tikrųjų ir padaryta. Na, apie supaprastinimą aš nelabai girdėjau kažką, tik tai pagerinimas buvo minimas. Uh, iš esmės teisinga, kad visi šie klausimai yra suvedami į vieną sritį, čia yra sveikatos apsaugos, gyvūnų sveikatos apsaugos srityje. Mes dažnai reikalaudavome tuos senus pasiūlymus galiausiai atnaujinti. Tai yra labai svarbu. Ir atskiri punktai e, yra labai svarbus, tai būtent e, apsauga nuo gyvūnų lygų, kad e, gyvūnai neužkrėstų vieni kitų ir žmonių, kad būtent visoje ES būtų laikomas e, vienodų standartų ir apsaugos priemonių. Čia buvo kalbama apie gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų e, importą, bet man trūksta eksporto, apie jį nebuvo kalbėta, taip pat transportavimas buvo tik tai minėtas, bet tik tai labai atsargiai paminėtas. Uh, Tai bus vienas iš tų sudėtingesnių punktų, dėl kurių mes turėsime dar diskutuoti. Dar buvo pasakyta, kad pasiūlymai turėtų būti pritaikyti vidaus rinkai, bet regionai neturėtų būti pamesti iš akių. Aš manau, kad tai yra vienas iš svarbesnių dalykų, nes mes norime, kad produktai būtų gaminami atitinkamėse regionuose ir kad jie E, ir būtų parduodami ir e, suvartojami tose regionuose. Ir nereikėtų taikyti ES vienodų standartų, nes regionaigi skiriasi vieni nuo kitų, nors vienodus standartus galima taikyti ir vidaus rinkoje. Na, iš tiesų, kaip, tas, kaip ta teisinė sąranga uh, dabar pagerinama ir kokios tos kontrolės bus užtikrinamos, tai aš čia matau, kad parašyta nemažai. Čia taip pat kalbama, kad bus pagerintos sąlygos tiek, tiek prekiautojams, tiek gamintojams, bet ir vartotojams. Ir visi punktai turėtų būti nepamesti iš akių. Taigi, vadinasi, žemės ūkiai mes norime taikyti per daug griežtų sąlygų, mes turime visą grandinę akcentuoti. Uh, Čia aš atkreipiu dėmesį į tuos e, praėjusius e, klausimus, kuriuos mes svarstėme, tas problemas, tai susijusius, pavyzdžiui, su arklieną, su žemės ūkiu, e, iš esmės ta arklieną nėra susijusi, čia daugiau yra perdirbėjų gamintojų reikalas. Ir, ir Atsakamumas tai yra tikrai svarbus dalykas, tam pritariu. Tačiau mes e, e, žiūrime, turėtume žiūrėti į ūkininkus kaip į mūsų sąjungininkus. E, tai, taip pat gamintojus turėtume traktuoti kaip savo sąjungininkus ir vartotojus. Todėl neturėtume kurti naujų reformų, bet tiesiog pagerinti tai, ką mes jau turime. Ačiū. Pone Tarabela, jums žodis. Merci, monsieur le président. De fait. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti ir komisijos atstovams už pristatymus. Šitie trys mūsų darbo tvarkės punktai tikrai turi būti diskutuojami ir vėliau, nes tai yra esminiai, pamatiniai klausimai. Ir kaip komisijos stovas pastebėjo, tai yra daugiau nei 80 teisės aktų kurie bus e, suimti į keturis teisės aktus, o ypač dėl augalinės kilmės produkto patikimo į rinką, tai, tai yra reglamentas, kuris apims 12 direktyvų, nuo, kurios yra nuo 67 metų. Tai nėra nereikšminga. Tai yra momentas, kai mes galime pasiekti savo tikslų, tačiau 75 procentai mūsų bioįvairovės rūšių jau yra išnykusios. To nepamirškime. Taip pat dešimt didžiųjų įmonių, pasaulinių įmonių e, valdo praktiškai tris ketvirtadalius e, naudojamų sėklų, todėl mes privalome pakeisti dabar nusistovėjusias tendencijas ir e, apsaugoti esamas sėklas kaip e, supratau, yra tie lankstus e, registracijos reikalavimai, bet antai praeitą Liepą, kitų met, praėjusių metų Liepą aš uždaviau klausimą dėl uh, skirtingų sėklų. Nors aš pats nesu asociacijos kokopelį narys, kuri uh, Nancy apeliacinio teismo yra apskritai mm, nuteista už savo veiklą, taigi atsižvelgiant į teisingumo teismo praktiką ir taip pat atsižvelgiant į kitų teismų e, sprendimus, e, jiems yra uždrausta platinti atitinkamas sėklas. Pastarojų metu 580 sėklų įvairiose ES institucijoje buvo prašyta suteikti lengvatinės platinimo sąlygas. Ir reikia atsižvelgti. Žinoma, mes visi esame tie savaitgaliniai daržininkai, visi kapstomės, bet Ne mes keliame ES piliečiams pavojų. Kitas mano kalbos aspektas. Kreipiuosi į Agri generalinį direktoratą. Mes Strasbūrė praėjusią savaitę nubalsavome dėl rezoliucijos, kuria pradedamos dėrybos su JAV. Tai yra dėl LPS su JAV. Nenoriu nu, pasakyti, kad mes neturėtume dėrėti su JAV, tačiau būdas, kaip patvirtinome tą rezoliuciją, neįtraukdami jokių saugiklių, tai davonokit, tai nėra agri generalinio direktorato prerogatyva. Mes tą turime padaryti. Taigi, jeigu jau yra pradėtos tos dėrybos, minėjome tos kultūrinius skirtumus, tai negalime reikalauti tų apsaugos priemonių dėl nitratų, pesticidų, kurios yra, sakykime, mūsų direktyvos arba ryč reikalavimai, jų perkelti į mūsų darybas. Taigi, jeigu yra, sakykime, kažkoks pavojus, tai turi būti e, tas abipusis pripažinimas ir toks principas. Galbūt būsimasis ar dabartinis Europos komisaras kalbės, Žemės ūkio komisaras kalbės šiais klausimais su JAV. Bet jeigu pas mus galioja kontrolės reikalavimai ir paskiau mes pradedame dėrybą su JAV, tai jos gali sužlugti. Jie yra tikrai pragmatikai, jie gina savo verslo interesus, o čia dabar mes jiems pravėrėme e, tarsi duris, bet turėtume ir remtis tarpusavio pripažinimo principu. Dėkoju, pirmininkė. Dziękuję, bardzo proszę o zabranie głosu. Ačiū. Ačiū. Pane Palsan, patalpanas Hoslingas. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū taip pat komisijos atstovams už tikrai puikią pradžią po tų ilgų ir sudėtingų procesų, kurie dar mūsų laukia. Aš buvau pranešėję kontrolės taryboje jau ilgus metus ir iš tiesų aš kiekvieną dieną per šitos dešimt metų, kuriuos aš dirbau šioje srityje, aš susidūriau su šiais klausimais, kuriuos mes dabar aptarėme. Aš e, norėčiau e, dabar iškelti kelis klausimus. Tai yra m, mm, rizikos analizės, kurios turėtų būti atliekamos, bet tos rizikos a, a, analizės nevyko, buvo, e, buvo neįgyvendinamos. Ir a, a, ir iš esmės kai, kai kuriais atvejais būdavo kai kurie elementai buvo nustatomi ir įtraukiami į sąrašus pačių pavojingiausių medžiagų, todėl būdavo sukeliamas didžiulės biurokratinės kliūtis. Antrasis pastebėjimas. Taip, matyti reikalavimai smulkioms ir vidutinėms įmonėms yra labai sudėtingi. Ir dėl tos priežasties Europoje nėra uh, skerdyklų, kurias, uh, kurioms vadovautų tos mažosios įmonėms. Todėl mes turėtume reaguoti į tokią situaciją. Klausiausi nuomonės dėl gyvūnų sveikatos. Mat tai sritis, kurią pati puikiai išmanau. Nekalbu apie tuos techninius aspektus, aš neturėjau progos įsigilinti į juos, tačiau tai yra ta LPS e, susitarimas su JAF ir kiti aspektai. Laikausi liberalių pozicijų, liberalių pažiūrų. Prekyba svarbu, tačiau nenorėčiau, kad mes prekiautume lygomis. Taigi, kurgi tas e, aukso vidurys? Viena vertus turim apsisaugoti nuo rizikų, pavojų, tačiau antra vertus prekyba turi vykti laisvai. suprantu, koks yra ryšys tarp gyvūnų ir žmonių sveikatos. Todėl man labai kelia susirūpinimą atsparumas antibiotikams. Nepamirškime, koks čia yra ryšys. Čia jau viskas tampa kur kas e, sudėtingiau, mat e, maisto grandinėje tam tikrose etapuose yra tarsi um, tokie ryšiai, kuomet e, tos lygos gali būti perdodamos etapai, momentai. Į tai atkreipkime dėmesį. Ačiū. Dabar žodis tokiu Martinui Hoislingui. Pone pirmininkė, žinoma, labai sunku po ilgų komisijos atstovų monologų per tris minutės sureaguoti į keturis svarbius dosie. Tai yra praktiškai neįmanoma. Taigi, uh, E, arba reikėjo ištesti tą diskusiją, arba įvairius pranešimus, įvairius dosie aptarti skirtingose posėdžiuose. Arba mes turime apsiriboti vienu klausimu ir aš apsiribuosiu sėklų klausimu, nes man atrodo, tai yra vienas iš svarbiausių e, dokumentų, kur tikrai bus išreikšta daug kritikos e, tam, kas buvo pasiūlyta. Taip, komisija truputį pajudėjo į priekį, tačiau e, vis dėlto yra pradedamas e, kažkoks apribo, pradedami riboj, apribojimų įvedinėjimai, e, stengianti sumažinti ir gamintojų, ir augintojų skaičių. Man įdomu, kodėl tie apribojimai iš viso įvesti, pavyzdžiui, dviejų milijonų riba. Ir e, kaipgi yra su ta niš, niša, nišinė rinka, kaip tiksliai joje bus galima judėti, ar galima bus kažkokią vieną ar kitą rūšį e, e, realizuoti konkrečiose regionuose, ar kažkoks bus vienai ar kitai rūšiai taikomas apribojimas, neleidžiantis visame pasaulyje jos realizuoti ir panašiai. Komisija kalbėjo ir apie deleguotusius aktus. Tai yra gražu, tačiau mums tai stipriai nepadės, turint omenyje, ko komisija nori. Ir būtent tai yra kritikuotinas dalykas. Kaip komisija reaguoja į tai, kad pastaraisiais metais stipriai sumažėjo e, augintojų firmų ir žemės ūkio e, agrarinių rūšių skaičius ir kaipgi tai yra derintina su europietiška bioįvairovės strategija. Mes negalime leisti, kad viskas būtų centralizuota, ir reglamentuota centrin, cent, iš centro, mes tik tai prarasime rūšių įvairovę. Taigi, kur ta strategija, kuri užkerta kelią didelėms įmonėms įsi, įsiskverbti į rinką, tai paprastai chemijos įmonės ir e, smulkieji, e, smulkieji ūkininkai praranda galimybę, o vartotojas neturi pasirinkimo galimybių. E, Kila pavojus regioninėms rūšims išlikti E, kurios neturėtų atsidurti e, sėklų e, banke. Aš baiminosi, kad bus toliau auginamos ir, ir išrandamos naujos rūšis, kurios galiausiai atsiras tame pasaulinėme sėklų banke. Tuo tarpu, kai smulkiųjų ūkininkų auginamos rūšis visiškai bus nepastebėtos ir tai, aišku, visiškai netitinka mūsų interesų. Man taip pat labai rūpi klausimas, kaip mes galime užkirsti kelią tam, kad pavyzdžiui daržovių sektoriuje vis labiau skatinamos e, rūšis, e, kurios yra hybridinės netradicinės, aš tai vertinu labai kritiškai, vartotojui vėlgi atimama ta įvairovės pasirinkimo galimybė ir aš čia nesuprantu komisijos pasiūlymo. Gali būti, kad jie yra, vadovaujasi gerais ketinimais ir nori viskas apibendrinti, suvienodinti, daugelis reglamentų yra sutelkiama į vieną, vienintelį, tačiau vis tiek kyla klausimas, ar tuo, tą centralizaciją mes tik tai pažeisime tą bio įvairovės principą. Jūs turbūt pastebėjote, kaip rie, jautriai visuomenė reaguoja į tokius pasiūlymus, kurie galų gale gali tik tai dar labiau ES teisinį reglamentavimo sistemą tik dar labiau e, padaryti dar labiau griozdišką, tačiau niekaip, kuri niekaip neprisidės prie tos biologinės įvairovės išsaugojimo ir tik tai pakenks mūsų žemės ūkio sektoriaus atstovam. Dėkui. Ačiū. Aš norėčiau pasakyti pastabą, kad procedūra dar tik tai prasideda, dar mes turėsime įvairių galimybių pasisakyti šio klausimu. Dabar ponia Raimas, po to ponas Silvestris. Ačiū, bandysiu kalbėti trumpai. Dėl to visų pirma, kenkėjų norėčiau klausimą. Iš tikrųjų, iki šiol sistema buvo tokia, kad jeigu invazinė kažkokia rušis atsirasdavo, tada būtų atitinkama tarnyba, kuri pas, paskelbdavo, kas įvežė to, tas invazinės rūšis ir nubūdavo atitinkamos įmonės nubaudžiamos. O kaipgi dabar mes kovosime su tomis invazinėmis rūšomis, kaip mes aptiksime jas iš anksto. Aš manau, kad iš tikrųjų turėtume sugalvoti kažkokią paskatų sistemą, kad būtų pranešama apie tokias invazinės rūšis. Aš noriu taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad pavyzdžiui, dauginant miškininkystės produktus, mes turime kitokias dauginimo sistemas negu žemės ūkija. Todėl iš esmės regionuose renkamos yra atitinkamos rūšis ir jos yra tame regione miškuose pasėjamos. Ir ar tokiu atveju, ar mes dauginamos medžiagos strategijoje viską sumetame į vieną puodą, tai būtent miškininkystę ir žemės ūkį, ir netkreipiant dėmesio į specifiškumą atitinkamos sektoriaus. Dabar dėl gyvūnų apsaugos apsaugos. Mes visi sutarėme, kad mums reikėtų e, efektyviau saugotis nuo gyvūnų lygų, taip pat turėtume atkreipdėmėsi į tai, kad, kad e, to, e, tas, tos priemonės, kurios taikomos prekybos srityje, yra taip, kad pavyzdžiui, tos invazinės lygos, pavyzdžiui, Šmalbergo virusas yra pernešamas ir uodų ir kenkia visam sektoriui. Tačiau mes nesustabdysime tų invazijų. Taigi žmonės keliauja lėktuvais ir parsineša įvairių lygų. Ir e, aš norėčiau pasakyti, kad gyvūnų augintojai neturėtų būti paliekami vieni, kad e, praktiškai daug plačiau turėtų būti iš, iš, išplėstas tas kompensavimo mechanizmas. Ir iš esmės mes esame atskiros valstybės narės. E, turime kontrolės sistemas valstybės narėse, kurios yra skirtingos ir jeigu mes norime jas suvienodinti, tada e, mes versime priimti tokius sprendimus, tas e, kontrolės institucijas, kurios yra nepriimtini. Taigi būtent mes turėtume rasti bendrą lankstų sprendimą. Kitas dalykas, tai tos išlaidos, kurios, kurios e, būtų panaudojamos įvairioms priemonėms, turėtų būti per, per mokesčius susigražinamos. Na, O patirtis rodo, kad vis dėlto tie mokesčiai labiausiai nugula ant tų silpniausių vart, e, grupių pečių, taigi būtent ant vartotojų. Aš manau, kad e, e, vis dėlto, jeigu mes apmokestiname, sakykime, skerdiklas arba augalų augintojus, tai kad tie mokesčiai nenukeliautų galų gale per šitą maisto grandinę iki vartotojų, nes tik tai padidinsime problemą ir apkrausime papildomais mokesčiais vartotojus. Aš norėčiau pakviesti. Komisija pakėlėmusi konferenciją, tačiau matau, kad vis dėlto uh, ta konferencija vyksta per Strasbūro plenarinę savaitę. Tai, tai iš tiesų problematiška. Uh, būtų dalyvauti toje konferencijoje ir geriausia būtų, kad komisija atkreiptų dėmesį, kada yra tos plenarinės savaitės ir kad organizuotų konferencijas atitinkamai, kad ir mes galėtume dalyvauti. Na, išsamus tas pristatymas temų buvo mums priimtinas labai gerai, bet gaila, kad mums skirta tiek mažai laiko iš pat pradžių užmėgsti diskusijas šiais klausimais. Bet bet kokiu atveju galbūt galės turėsime galimybę susipažinti vėliau su atskirais pranešimais. Tak, będzie taka szansa zapewne. E, pan poseł. Galimybė padiskutuoti tikrai dar bus, jų tikrai bus nemažai. Dabar ponas Silvestris. Sì, grazie Presidente, grazie. Poseł Silvestri. Ačiū. Ah, okay. ah. <laughs> grazie, grazie, grazie Presidente. Dėkoju pirmininkė. Aš norėjau pasakyti, kad e, pasakau už tą mintį, jog komisija pristato parlamentui būtent šitos siūlymus, o jie yra reikalingi, kad mes konsoliduotame teisės aktus maisto grandinės rytyje. Visiškai pritariu, jog būtina į vieną teisės aktą sujungti nuostatas dėl augalų dauginamosios medžiagos. Čia yra dabar yra bent 12 teisės aktų. Trūksta teisinio aiškumo. Klausimas tik tai, kaip mes jį pasieksime. Taigi dabar būtina naujoje teksto redakcijoje surasti tą aukso vidurį. Yra daug klausimų, kurie yra diskutuojami ir pritariu prieš mane kalbėjusiai mm, kolegai, kad kol kas dar reikia derinti skirtingus reikalavimus. Pavyzdžiui, atsiekamumo reikalavimas. Tai yra esminis reikalavimas, kuris turi būti šiame dokumente. Tai yra ne tik prevencijos etapas, bet taip pat ir e, būsimų rizikų prognozės Taigi tekstas turi būti nuoseklus. Tai yra ir atsekamumas, ir, pavyzdžiui, sėklų kontrolė. Abu aspektai. Kitas dalykas - būtinybė garantuoti smulkiems ūkininkams, įmonėms jų gamybos ir prekybos ribas, kad Mm, jie nenukentėtų nuo tos e, biurokratinės naštos. Aš manau, kad e, tai, kas mūsų laukia, mes būtent turime susitarti dėl bendrų tikslų, dėl saugumo, dėl prevencijos, dėl aiškesnės teisėkuros procesų, dėl prekybos, rinkų Tačiau mes dėmesį turėtume sutelkti į būtent pusiausvyros paiešką. Nes tai yra mūsų parlamento ir žemės ūkio komiteto užduotis. Didieji gamintojai, didieji žemdirbėjai neturėtų būti, e, neturėtų užkirsti kelio smulkių, e, mažų žemdirbių veiklai. Buvo kalbėta apie lankstumą. Čia irgi būtina atkreipti dėmesį į šį aspektą. Toliau ženklinimas irgi yra dar atskira, atskira sritis, į kurią turėtume atkreipti mūsų dėmesį. Taigi būtina supaprastinti e, sertifikavimo procesus to iš mūsų reikalaujama. Taigi, yra terminai, kuriems aš galiu pritarti. Bet svarbiausia yra ta valia ir noras surasti pusiausvyrą ir atsižvelgti tiek į didžiųjų, tiek į mažųjų žemdirbių reikalavimus, kurie vieni nenori likti nubausti, o kiti nenori taip pat e, būti nukentėjusi. Ačiū. Dėkoju. Pone Pasačių. Po to, ponia Martinės. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju komisijai už šių svarbių reglamentų pristatymą. Be abejo, mes ateityje dar turėsime laiko padiskutuoti išsameu. Šiandien Iš ryto man svarbiausia yra gyvūnų gerovė šis klausimas. Buvo kalbama apie bendrus tikslus, kurie buvo pristatyti, kurie tikrai labai reikšmingi. Kaip jų pasiekti, e, jau yra kitas klausimas. Mes turime labai atsargiai e, dirbti, kad užtikrintume tų, tų, tų, tų tinkamą tų tikslų įgyvendinamą. Mums reikia, aišku, supaprastinti egzistuojančias nuostatas, tačiau nesileidžiant į žalingus kompromisus, kad nepakenktume gyvūnų ir vartotojų sveikatai. Mes turime daryti viską, kad uh, gyvūnų auginimas, e, augintojams ir vartotojams būtų pasiūlytos daugiau mažiau vienodos taisyklės, harmonizuotos taisyklės. Tuo pat metu, aišku, e, įsipareigojimus turi prisijimti ir kompetitingos institucijos įvairiais lygmenimis. Jos turi tinkamai prižiūrėti šią sritį. Taigi visi turime prisimti šią atsakomybę, turime priimti geras priemonės, užtikrinti tinkamą jų įgyvendinimą, ypač kalbant apie sveikat, gyvūnų sveikatą. Šiandien vis dar e, dangstomasi sudėtingomis taisyklėmis, e, kad e, nieko, nebū, niekas nebūtų daroma. Kaip jau sakiau, mes turime apsaugoti ES vartotojų ir taip pat už Europos, vartotojų už ES ribų E, sveikatą. Mums reikia kokybiškų produktų. Ypač tai pasakytina apie trečiąjį pasiūlymą. kurį mūsų komitetas ir visas parlamentas be abejo labai išsamei išanalizuos. Reikės užtikrinti, kad gyvūninės kilmės produktai ES būtų tikrai tinkami vartoti. Ne tik ES, bet ir visame pasaulyje, ypač e, trečiosiose šalyse, kurios yra mūsų prekybos partnerės. Tai yra svarbios mūsų tradicinių produktų importuotojos, mūsų kokybiškų gaminių vartotojos. Čia neturėtų, turėtume panaikinti tarifinės kliūtis. Kolegos prieš keletą dienų matė, jog Junktinės valstijos pirmą kartą atvėrė savo rinką kai kurioms Italijos dešrų rūšims. Ir taip pat produktai gaminami Sardinijoje taip pat galėtų, e, jiems galėtų taip pat būti panaikintos muitinės kliūtis, kadangi e, jos iš tiesų e, labai aktyviai eksportuojamos jau daugybę metų, tačiau aišku iškyla tas įvairių lygų, užkrečiamų lygų pavojus. Mums, kaip jau sakiau, labai svarbu apginti gyvūnų ir vartotojų svar, sveikatą, neužmirštartinę ir ekonominių interesų turime dėti didesnės pastangas ir vykdyti labai konkrečią sanglaudos politiką kasdieną. Parlamentas sprendžia su jie susijusius klausimus. Ir pabaigoje norėčiau pasakyti, kad komisijai mes pavesime tų teisės aktų įgyvendinimą. Ketinama parengti sudaryti lygų ir kenkėjų sąrašą ir parlamentas turės jį įvertinti, išanalizuoti ir papildyti, na, bet tam mes dar turėsime laiko. Dėkui. Bardzo proszę pani poseł Mankines, jako ostatni pan poseł. Ponia Mankines. Thank you, Chairman. I'll be... Ačiū, man pirmininkai, kalbėsiu trumpai, nes iš tikrųjų labai sudėtinga dabar diskutuoti išsameu. Aš norėčiau padėkoti e, komisijai ir komisijos atstovams, kurie tikrai ilgai dirbo rengdami šios dokumentus. Aš norėčiau birželio mėnesį dalyvauti toje konferencijoje, bet dėja e, bus Strasbūro savaitė, plenarinė savaitė ir bus trilogas dėl netiesioginio apmokestinimo, todėl aš negalėsiu dalyvauti. Taigi mes vakar e, kalbėjom apie alyvų, alyvų aliejų Ir e, aš manau, kad iš tiesų būtų geriau, jeigu būtų tiesi e, greičiau ir geriau komunikuojama su parlamentu, kad greičiau gautumėm informaciją. Na, dabar apie temą. Iš tiesų, man patinka, kad šito teisės akto bus mažiau, kad jie bus supaprastinti. Bet e, ar galėtų komisija pasakyti, kokie bus pagrindiniai skirtumai, kokie bus pagrindiniai pasiūlymai E, supaprastinant tos teisės aktus visose keturiose srityse. Ačiū. E, pone Jarai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu tik tai bendro pabudžio pastabą, kuri e, taikoma tikriausiai visiems pranešimams. Jau mes daug kartų susidūrėme su to dalyku. Komisija pateikė tam tikras gairias, tam tikras teisės aktus, o visuomenėje pasi, pasipiknimo šūksnis girdimas, kad visuomenė neinformuojama. Taigi mes turėtume komunikaciją pagerinti. Čia mes dėl koncesijų, dabar dėl uh, e, sėklų e, susidurime tą pačią situaciją. Taigi kritikai e, iš esmės turi didelį pranašumą ir mes, gaudami iš komisijos informaciją, žinome tik tai pusę, ką žino kritikai. Ir iš esmės neaišku dabar, iš kur ta dezinformacija patenka apie tuos mūsų aptariamus reikalus visuomeniai. Kitas dalykas dėl šito sėklų, dėl tos dauginamos medžiagos. Na, mes norime tuos dabartinius reglamentus ir direktyvas, kurie yra pasenę, e, suderinti ir atnaujinti. Bet čia daugelis nusiteikia skeptiški. Tai iš esmės, jeigu komisija e, nori e, suderinti tuos teisės aktus, tada kritikai sako, mes kaip tik tai sulaukime priešingo rezultato. Na, aš manyčiau, kad turėtume vis dėlto sulaukti iš komisijos įrodymų, kad nebus daugiau biurokratijos ir nebus sudėtingesnio šių reikalų tvarkymo. Taigi, kokie yra klausimai mums svarbiausia dauginamos medžiagos atveju? Aš čia e, uh, užsirašiau kelis klausimus, bet ponas Hoslingas mm, kaip tik tai e, uždavė mano klausimus. Mes nenorėtume, kad būtų monopolis įsigaliojęs, mes norime e, įvairovės, kad būtų padedama ir ūkininkams, Aš e, iš esmės norėčiau atkreipti komisijos dėmesį į tai, kad e, labai kritiškai įvertinčiau pasiūlymą, kad ir vidutiniai, vidutiniai ūkininkai, nesvarbu koks jų būtų dydis, Europoje turėtų galimybių uh, e, užsimti tauginamąją medžiagą ir kad ne kelios įmonės užsiimtų tauginamąją medžiagą ir jos platinimu, nes tai būtų tikrai negerai mūsų žemės ūkiai. Ačiū. Taigi, kalbėtojų daugiau nebėra. Na, mes ne, nebeskyrime komisijai jau daugiau laiko, nebent jūs norėtumėt kažkokią svarbią informaciją pateikti. Jeigu nėra nieko svarbus, tada baigsime šios darbo tvarkės punktus nagrinėti. Labai svarbu, kad mes uh, sutarėme, kad e, svarbiausia yra augalų apsauga ir kad mes norime apsaugoti maisto grandinės silpniausią grandį. Sikiu, mes norime apsaugoti regioninės rinkas, regioninius produktus. Taip pat turėtume apsaugoti mažasias įmonės ir neturėtume pamiršti, kad e, įvairovė egzistuoja ir yra labai svarbi žemės ūkija. Taigi, tie dabar tokias punktai yra aptariami. Dabar grįžtame prie 13 punkto. Tai yra grįžtamo informacija apie tai šalis darybas dėl bendros žemės ūkio politikos. Nuo pastarojo posėdžio e, įvyko jau trys trilogai, buvo pasiekta šiokia tokia pažanga, tačiau daug klausimų dar reikia išspręsti. Na, ne. A, ne, ne tik tai pranešėjas, bet ir šėlinis pranešėjas, bet ir mes dalyvavome Dublinė ne, neformaliame susitikime ir ten būtent kalbėjome su taryba. Ir Kapulas Santos pranešėjai norėčiau dabar sutikti žodį, kasgi buvo nuspręsta. Kapulas. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau, uh, iš esmės, uh, sustinku nuolat su tarybos atstovais ir pažanga pasiekta abiejo pusėse. Žinok, Išriškėjo, e, Išriškėjo politinių skirtumų ir tikiuosi, kad tas uh, problemas mūsų komitete mes aptarsim ir išspręsim. Noriu išryškinti, kad vakar taryba mm, prisėmė tikrai labai aiškę poziciją dėl vasario mėnesio nagrinėtų temų. Ir devynias temas jie nusprendė, e, devynių temų nenagrinėti kartu su mumis tai problema. Ir mes komitete tai turime dėl to apsispręsti. Šiandien sustiksime su Niderlandų žemės ūkio ministru ir atkreipsime dėmesį, kad situacija sudėtinga tampa. Antra vertus, turime dirbti toliau, turime neatsitraukti. Tai yra juk ir mūsų mandato dalis, o dabar jeigu kolegos turi kokių pastebėjimų, esu pasiruošęs atsakyti jų klausimus. Paprašydami v tej chwili pana sprawozdawcę Mišelę. Kitas pranešėjas dabar gauna žodį. Mišel Donta, aš pritariu tam, ką pasakė ponas Liuis. Ir esu tiesiog pasiruošęs atsakyti kolegų klausimus. Przy takich wypowiedziach widocznie sytuacja. Tai tikrai neįprastas, neįprastai trumpas pasisakymas. Pone Raimas, norėčiau pateikti bendro pobūdžio pastabą. Mane labai gazdina tai, kad mes vis daug, dažniau turime spręsti ne tiek turinio dalykus, kiek daugiau to, tos E, valdžios pasidalymo klausimus tarp parlamento ir tarybos. Taigi triloge turėsime kovoti, kad Lisabonos sutartis, kuri visi, kurią visi pasirašė, jos ir būtų laikomasi. Tas turėtų mums visiems kelti susirūpinimą. Mes turime rūpintis žemės ūkiu, o ne tuo, kad e, tai valstybių ir vyriausybių vadovai taryboje susitartų ir pagaliau įgyvendintų tai, kas įtvirtinta Lisabono startyje. Tai yra tikrai apgailėtinas dalykas, nes e, e galiausiai dėrybos užsitęsia. E, Tad būtų tikrai gerai, jeigu komisija ir taryba aktyviai įgyvendintų Lisabono sutartį, kuri yra įsigaliojusi. Dziękuję, mocne słowa, zgadzamy się bardzo. Dėkoju, tai buvo tikrai stiprios mintis, kurioms mes pritarėme. Dabar ponas Oisling. Čia galbūt neteisingi, netie adresatai. Mes liberalai vis dar įeiname į federalinės vyriausybės sudėtį ir neaišku, ar čia iš tiesų reikia kažkaip tai politiškai manevruoti, nes juk negali tai būti, kad Europos parlamentas, kuris sužinojo vakar trilogę, kad vyriausybių vadovai dėrėjosi, susidėrėjo ir mes nebegalime toliau diskutuoti tais klausimais. Uh, kai kalbame apie išmokų mažinimą ar pas, lėšų paskirstimą antrajame ramstyje. Tai yra tikrai išpolis prieš parlamentą, kai vyriausybių vadovai ima užsiminėti e, ir e, žemės ūkio politiką. Tai reiškia, mes nebegalime siekti kompromisų ir atimamos iš mūsų, e, mūsų galios koordinatorių posėdėje aš jau sakiau, kad mes turime į tai sureaguoti. Žinoma, yra kilęs tarp institucinis ginčas, mes negalime susitaikyti su tuo, kad vyriausybių vadovai, prie, ponė Merkel prieš akiją pasaky, e, pareikštų, jog jie nenori e, tų, to išlaidų mažinimo, tačiau manau, kad liberalai Berlyne atkreips ponios Merkel dėmesį, kad e, žemės ūkio politikoje savo kompetencijų turi ir Europos parlamentas ir konkrečiai mūsų komitetas. Jesteśmy w Brukseli. W związku z Dabar esame Bruselėje. Pone Tarabela, jums suteikiame žodį. Aš turiu mm, atsakyti. Taigi, vieni ir kiti uždavė klausimų į komisiją, o komisija dabar neatsakė. Perėmė prie kito darbo tvarkės punktų. Dėl trilogų. Noriu pateikti vieną pasiūlymą. Viename komitete esu pakaitinis narys, tai yra dėl viešųjų pirkimų vidaus rinkoje ir komisija tenai nuolat e, kreipėsi į e, ad hoc komitetą ir tarsi nusimeta atsakomybę dėl BŽUP, taip elgtis nereikia, nes e, visuomet prisidengiama visokiausiais techninio pobūdžio posėdžiais ir panašiai, bet tikrai labai mums nemalonu, kai susidaro tokia situacija. Todėl aš siūlyčiau, kad kitus posėdžius pradėtume būtent nuo trilogo, nes tai susijęs su mūsų būsimaisiais posėdžiais. Prosimy, prosimy o powtórzenie ostatniej. Galbūt galėtumėt pakartoti, ką pabaigoje pasakėte, nes mikrofonas išsijungia. Je disais que mon aš sakiau, kad e, aš galbūt ir vėlai pateikiu siūlymą, mes jau birželį tikimės užbaigti darybas, bet ateityje galbūt galėtume pradėti savo komiteto posėdžius mm, nuo trilogo, kurį pristatytų pranešėjai. Tai turėtų būti mūsų posėdžių pradžioje. Powiedzenie lepiej późno niż wcale. Myślę, że. E, Ačiū. Taigi visi, kas norėjo pasisakyti, jau pasisakė. Šią e, temą mes dar diskutuosime. O dabar baigsime posėdį, jeigu nėra kitų klausimų. Dar dėl kitų posėdžių norėčiau pasakyti porą informacijos. Birželio 19-20 dieną vyks posėdžiai nuo 15 valandos e, iki 18.30, o kitą dieną nuo 9 iki 12.30. Taigi, ačiū visiems uždėmesi, linkiu visiems laimingos kelionės namo ir pasimatysime Birželio 19 dieną. 2003